klausimas yra tarybos ir komisijos pareiškimai klausimu, ar Erasmus programai kyla pavojus. Na ir dabar norėčiau steigti žodį tarybos atstovui ministrui Mavrojanis. Υπουργέ, το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Ministrė, prašom įsijungti mikrofoną. Pone pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, komisarė, taryba e, mano, kad Europos ekonomikos pažanga e, remiasi žmogiškojų kapitalu ir e, gyvenimo visą, mokymosi visą gyvenimą programą, įskaitant Erasmus programą, yra viena iš sėkmingiausių Europos programų švietimo sektoriuje. Todėl noriu Jūs patikinti, kad programos mokymosi visą gyvenimą finansavimas 2012-2013 metais e, bus sutvarkytas. Dėl 2012 metų taryba pradėjo analizuoti komisijos pasiūlymus, kuriuos e, komisija pateikė šeštajame taisomajame biudžete ir patvirtins savo poziciją dėl šio projekto kaip galima greičiau. Kai dėl asignavimų 2013 metams, dėl jų bus apsispręsta kartu parlamento ir tarybos darybose dėl biudžeto. Esu įstikinęs, kad abi biudžeto institucijos pasieks subalansuotą susitarimą dėl 2013 metų biudžeto lapkričio mėnesį, kaip ir numatyta sutartyje. Na ir pagaliau dėl ateities, dėl programos mokymųjus visą gyvenimą, įskaitant Erasmą, jūs žinote, kad darybos dėl kitos daugiametės finansinės programos 2014-2020 metams dar vyksta. Europos parlamentas dalyvauja šiose dėrybose ir pirmininkaujantį valstybę dės pastangas e, siekiant pažangos dėrybose dėl programos. Tačiau aš negaliu kol kas sakyti nieko daugiau, nes turime palaukti tų dėrybų e, rezultatų. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū, ponia ministrė. Toliau žodis komisijos nariui Levandovskijui. Pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, pastaruoju metu daug buvo kalbama e, ir keliama klausimų dėl Erasmus likimo. Daug kalbama žiniasklaidoje, daug netikrumo, todėl komisija džiaugiasi šią galimybę patikslinti šį klausimą. Tačiau mano pareiga yra taip pat Erasmus problemą iškelti, išdėsti plačia, platesnėme kontekste, kuris rodo, kad yra lėšų trūkumas uh, Europos biudžete. Ne tik Erasmus trūksta lėšų. Tai yra dėl sistemingo trūkumo biudžete, o didžiausi trūkumai 12, 12 metų biudžete yra socialinėme fonde, e, regionų fonde, taip pat ir mūsų išorės e, įsipareigojimų prasme. Todėl mes teikiame šeštąjį teisomąjį biudžetą skirtą šiems metams e, numatome didelės lėšas sanglaudai kaimo plėtrai, išorės įsipareigojimams, taip pat ir pirmąją antrašinėje daliai, tai yra konkurencinkumui, mokslinėms e, mokslo programoms, įskaitant Erasmus. Tai yra mokymas visą gyvenimą programos dalis, e, kas yra susijęs su prof, profesiniu mokymu, su galimybėmis e, suaugusiems žmonėms, mokykloms ir studentų judumo programai, kuri vadinasi Erasmus. Kad e, nugalėtume tuos trūkumus šiemet pagal e, antrašinę dalį, tai yra trūksta daugiau kaip 6 milijonų. O bendrai trūksta maždaug 180 milijonų. Jūsų mūsų įsipareigojimai plėtoti profesinį mokymą Europoje yra labai svarbu, nes tai, kas yra metinė programa, yra susiję ir su uh, programos ateitimi, su daugiametė finansinė programa 14-20 metams. Uh, tai yra mūsų darbo atvarkės vienas svarbiausių punktų. Uh, būtent švietimas dėl didelio nedarbo tarp jaunimo tarpe. kad e, e, jaunimas galėtų pakliūti į darbo rinką. Todėl e, čia svarbu ir tai, ką mes vadiname Erasmus for All programa. Tačiau grįžkime prie Erasmus 12-13 metų padėties. Aš manau, kad parlamentas tinkamai iškėlė klausimą dėl Erasmus šiais metais, o tiesa brutali yra tokia. 99 procentai to, ką turime kišenėje, tai yra Europos biudžeto, jau e, išmokėta nacionalinėms agentūroms visoje Europoje. Žinoma, mes e, bendraujame ne tik su ES agentūromis. 23 valstybės narėse, bet dar yra Islandija, Norvegija, Kroatija, Šveicarija. 29 procentai visų lėšų, kurie buvo skirti 12 metams, jau pervesta nacionaliniams agentūrams, 33 agentūrams. E, šiems metams dar turime prašymų išmokėti 160 milijonų dar, 12 e, dar metams tikimės, kad suma bus dar didesnė. Portugalija, Suomija, Portugalija, e, Kipras neprašo lėšų, o kitos šalis dar prašo papildomų lėšų. Todėl e, teisomasis biudžetas yra būtinas. Turiu pakartoti, kad visoms e, švietimo programoms šiemet reikia 180 milijonų. Erasmui reikia pusės, tai yra 90 milijonų. Žinoma, ministras Marojanis yra teisus. Jis visiškai teisingai sakė, kad mes turime užtikrinti, kad 2012 ir 2013 metų pirmojo pusmetį Erasmus, Erasmus programa būtų gerai įgyvendinama. Tačiau jeigu mes neturėsime jokio papildomų lėšų, tuomet mes susidursime su rimtomis problemomis 2013 metais, nes e, universitetai ko gero tikrai negalės užtikrinti studentų mobilumo 2013 metais. Ir todėl aš raginu Jūs padėti mums. Ir maloniai kreipiuosi į pirmininkaujančią valstybę pasiekti didelio padidinimo 2013 metais tam, kad ne susikauptų problemos įgyvendinančią labai vertingą, mums visiems reikalingą programą 2013 metais. Ir tikiuosi, kad visi kartu sutelkę jėgas mes sugebėsime tai padaryti. Dėkoju komisijos nariui panu Levandovskui, dabar kalbėtojų frakcijų vardu. Ir pirmiausia, žodį suteikiu Doris Pak. Pone tarybos pirmininkė, gerbiamas komisarė, ponė pirmininkė. Ponė tarybos pirmininkė, aš jūsų išklausiau, tačiau man trūksta tikėjimo. Kodėl mes čia susirinkome, kodėl mes dabar svarstome šį klausimą, tai yra e, priekaištas vyriausybėms, ne, ne, ne komisijai, ne parlamentui. Mes čia turime kalbėti ne apie lėšų didinimą dėl to, kad komisija kažkaip netinkamai dirbo, mes turime kalbėti apie tai, kad e, nacionalinių valstybių politikai nesilaiko savo įsipareigojimų, kuriuos jos, jos, jos, jie davė jauniems žmonėms. Ir e, jie nedaro to, e, ką skelbia kiekvieną sekmadienį. E, tai yra nuolat kalba apie tai, kokie yra svarbus yra jauni žmonės ir koks yra svarbus e, švietimas. Matome, kaip yra apsunkinamas Bolonijos e, procesas. O kodėl jūs dar bandote sugriauti ir e, švietimo politikos esminės programos Erasmus reputaciją? E, mes žinome, kad e, net ir su fora, Erasmus programa dauguma e, jaunų žmonių susiduria su finansinėmis problemomis. E, o kai nebus galima pasitikėti ir šita vienintelė problema, tai bus baisus signalas pasiūstas tiems, kurie, e, tiems jauniems žmonėms, kurie yra priklausomi nuo tos Erasmus pro, programos. Pro, programos. Iki 2020 metų mes turime pasiekti tikslą, kad e, būtų didinamas e, jaunų žmonių judumas, kad jie galėtų keliauti į, po ES e, šalis. Tačiau kaip mes pasieksime to tikslo, jeigu neskiriama Erasmus programai pakankamai lėšų? Manau, kad taupytojai neturėtų taupyti Erasmus studentų sąskaitą dėl to, kad mes čia kalbame apie vaikų ateitį, taip pat ir apie jūsų vaikų ateitį. Dėkoju toliau, Hanes Voboda. Dėkoju, kai aš e, studijavau Jenoje, nebu, Vienoje, atsiprašau, nebuvo e, galimybės gauti Erasmus stipendijos. Tačiau dauguma jaunų žmonių dabar e, vis, vis tik turi tą galimybę, o kitiem kyla grėsmė. Mes, turime, mes nuolat kalbame apie tai, kad Europai reikia e, gerų kalbos žinių, reikia gerų dalyko žinių, e, kalbame apie tam tikrus tobulumo centrus, tačiau mes turime kalbėti taip pat apie jaunimo judumą. E, jaunimas negali būti. E, kalb... likti kažkokioje vienoje valstybėje narėje, tačiau nepaisant to dauguma valstybių narių e, tarsi riboja tą jaunimo judumą. Ir kai kurie e, politikos lyderiai netgi kelia grėsmę ir ES tapatybei. Taip pat mes matome, kad daugumoje valstybių narių yra e, studentų, kurie, vis daugiau studentų, kurie nori naudotis Erasmus pro, programa ir būtent tos valstybės narės bando apkarpyti biudžetą skirtą šiai programai. Norėčiau padėkoti komisarui e, už tai, ką jisai pasakė, tačiau E, tarybos pirmininkui noriu pasakyti, jūs esate e, labai malonus žmogus, tačiau kai kada jūs turite būti netoks malonus bendraudamas su savo kolegomis iš kitų valstybių narių vyriausybių, nes mes matome, kad kyla grėsmė e, pagrindiniai Europos švietimo programai, Europos tapatybės programai. Jeigu kelsime grėsmę šiai programai, tai tokios situacijos net negalime toleruoti, ypač tokiu laikotarpiu, kai didėja euroskepticizmas, ypač e, jaunimo tarp ir mes negalime tam jaunimui pasakyti, atleiskit, bet nebeliko pinigų, jums nebeliko pinigų. Manau, kai kada mes turime būti griežtesni ir vieninga Europos parlamento nuomonė yra, mums reikia Erasmus programo, programos, mums reikia daugiau e, lėšų, mums reikia pakankamai lėšų jauniems žmonėms ir čia mes kalbame ne tik apie ambicijas. Ačiū pirmininkė, turėjau kolegą Lokegard, Alde frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus Alde frakcijos vardu. Vienas iš jų yra e, susijęs su sąskaitomis, kurios yra neapmokėtos toje šalyje, iš kurios aš atvykau, e, mes apmokame visas sąskaitas, apie tai net nekyla jokių diskusijų. Todėl aš nelabai suprantu tos diskusijos apie nuolatinį biudžeto nepakankamumą. E, man atrodo, kad dabar jau tikrai yra pats laikas e, nutraukti tokias diskusijas, nes aš nesuprantu tokių diskusijų logikos, kai trūksta lėšų, juk kai gaunate sąskaitą, jūs ją turite apmokėti. Jeigu pinigai yra pažadėti, tai turite juos ir skirti, nes mes čia kalbame apie mūsų institucijų patikimumą. Ta pati galiu adresuoti ir valstybėms narėms. Toliau kitas dalykas, mes čia kalbame apie studentus ir dabar rizikuojame, kad valstybėse narėse studentai nebegaus tų lėšų, kurios jiems buvo skirtos arba kad bus mažinamas finansavimas. E, tuomet tokiu būdu e, sukursime tokią situaciją, kai nekalbė, ne, neliks kažkokių abstrakčių minčių, tai bus konkreti grėsmė, konkrečios jaunų žmonių pro, problemų. Erasmus programa yra viena mylimiausių, labiausiai mėgstamų švietimo programų, todėl negalime šitos programos paversti situacijos įkaitų, kai vyksta taktiniai žaidimai tarp ES institucijų. Aš tikrai noriu Jūs perspėti, mes čia įkaitais imame ne tik šią programą, bet ir visus jaunus žmonės ir e, tokiu būdu greuname e, piliečių pasitikėjimą mūsų projektu. O čia kalbame apie konkretų projektą, kurį žmonės supranta, kurį žmonės mėgsta ir apie kurį mes pastoviai girdime, kad yra nors vienas geras dalykas, kurį ES sukūrė ir dabar štaiga bandome sugriauti šią programą. E, štai ko mes rizikuojame. Mes čia kalbame ne apie porą eurų e, ES biudžete, o rizikuojame žymiai e, svarbesniais ir didesniais dalykais. Jau noriu norėčiau kreiptis į tarybos pirmininką, kad jis aiškiai tai suformuluotų savo kolegoms. Dėkoju toliau. Žaliųjų vardų kalbės ponė Trupel. Ponė pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė, e, gerbiamas komisarė Levandovski, taip dėja tai yra tiesa, kad šiandien mes turime e, skelbti pavojaus signalą. Dabar mes susidurėme su baise situacija, kurioje atsidūrė Erasmus programa, e, studentai nebegauna pinigų toms stipendijoms, kurios jiems buvo skirtos, kurios jiems buvo pažadėtos. Tai iš tiesų yra baisi situacija, todėl norėčiau kreiptis į e, pirmininkaujančios valstybės Kipro e, atstovą. Iš tiesų tokiu būdu yra pažeidžiama ta, tas įsipareigojimas, dėl kurio susitarė parlamentas su taryba, kad mes skirsime vis daugiau lėšų švietimui ir jaunimui bei studentams piliečiams, kaip galime būti tokie trumparegiai e, ir tokie. E, e, Tokie trumparegiai, kad e, užkirstume finansavimą svarbiausiai švietimo programai. Pone Pak e, sakė, kad e, spalio mėnesį jau buvo pasiektas 99 procentų šios programos įgyvendinimas. Taigi, e, ko mes dar daugiau norime, e, galbūt galima sumažinti e, subsidijavimą tabako gamybai ar panašiai, tačiau ne tokiai svarbiai švietimo programai, kuri suteikia labai daug naudos visiems ES studentams. Jeigu jūs nesilaikysite savo pažadų, jūs tokiu būdu sugriausite tarybos reputacija ir dėja visos ES reputacija, o tai yra baisi politinė klaida. Mes čia kalbame dabar ne tik apie šią svarbę švietimo programą Erasmus, e, taip pat e, lėšų neskiriama ir socialiniam fondui. Taigi, žinote, kas atsitiks? Nebebus daugiau E, lėšų, kurios būtų skirtos e, ilgalaikį nedarbą patiriančių asmenų kvalifikacijos pakeitimui arba alfabetizacijos raštingumo programoms. E, ar žinote, kas atsitiks? ES atsiras dar daugiau bedarbių, ypač jaunų bedarbių, kaip tik tuo laiku, kai reikia skatinti jaunų žmonių pasitikėjimą ES. Taigi baikite tokius veiksmus, pradėkite elgtis drąsiai ir ištingai pasiūlykite pateikite biudžeto pa, pataisas, kad būtų galima skirti lėšų šiai programai. Ačiū, ponė Trupel, toliau EKR frakcijos vardu, ponas Migalskis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Mes nesame patenkinti ponė Pak, ponas Svoboda, ponas Lekogardas. Visi yra sunerime ir jų nerimas yra visiškai pateisinamas. Jūs, tai ką jūs sakėte, mus iš tikrųjų uh, sunervino, ši programa nusipelno investicijų. Pone Trupel sakė, kad kai kurios lėšos yra švaistomas, tačiau čia nėra švaistimas, čia yra investicijos. Erasmus programa yra investicija ir komisija bei taryba turi užtikrinti, kad e, šiai programai būtų skirtas deramas finansavimas. Turime būti tikri, kad užpildysime tą spragą. Aišku, kad ne visi gauna e, pinigų. Pavyzdžiui, Vokietijos, e, Prancūzijos studentai besimokydami Lenkijoje gauna daugiau negu Lenkai studijuodami Vokietijoje. Tai negerai. Tačiau turime taip pat užtikrinti, kad tie pinigai nesibaigtų. Negalime pasakyti žmonėms, <clears throat> piliečiams, kad ES e, naikina vieną geriausių, vieną sėkmingiausių programų. Komisarė, prašom užtikrinti, kad studentai galėtų studijuoti ir kitose šalise. Ačiū, toliau panas Majeris, GUE NGL frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Visai neprimtina, kad Erasmus programai kyla grėsmė. Tai yra tiesiog savižudybės politika mažinti finansavimą švietimui. Šalis, kurios labiausiai nukenčia e, nuo krizės, susilauks dar vieną smūgą. Reikia ginti e, švietimo sistemą Ispanijoje, kurią smaugia trejatas, liepdamas mažinti visas programas. Toks elgesys tik taip padidins e, švietimo, švietimui skirtų lėšų e, švietimo sistemos būklę e, ir pakirs teisę į laisvą nemokamą švietimą. Negalima pritarti dviejų greičių Europai. Studentų judumas turi būti vienodas visur. Mayer, Ačiū ponia Mayer, ponia Andresen. FD e frakcijos vardu. Prieš penkerius metus. Prieš 25 metus buvo pradėta ši programa ir 5 milijonų žmonių ją pasinaudoja. Europa Erasmus programą sumokėjo jau pagal Erasmus programą sumokėjo 3 milijardus eurų. Tačiau mūsų ūkis susitraukė, o jaunimo nedarbas padidėjo 11, iki 11 procentų stip, mėnesinė stipendija, tai sudaro 300 eurų, to nepakanka. Jeigu pridėsime dar kelionės išlaidas, pamatysime, jog šeima turi dar papildomai sumokėti 5 tūkstančius eurų tam, kad papildytų pagal Erasmus programą gaunamą stipendiją. Kaip, kaip šeimos galės leisti savo šitiek mokėti? Uh, Atsižvelginti tai, kad Erasmus programa per pastarąjį dešimtmetį turėjo didelės įtakos mūsų ūkiui ir augimui ir tai, kad, kad ją gali naudotis tik tai turtingieji, turėtume at, iš, apskritai jos atsisakyti. Tie, kam atrodo, jog ši uh, programa yra reikalinga, turėtų už ją ir mokėti, o nereikalauti, kad už uh, studijas ūsienyje mokėtų mokesčių mokėtojai. Ainius. Pone Sosri Wagner. Ačiū, ponė pirmininkė. Apie tai, kad Erasmus programa susiduria su finansinėmis problemomis, sužinojome su dideliu susirūpinimu. Švietimas yra vienas iš Europos projekto ramšių. Ir todėl turime surasti pinigų biudžete tam, kad būtų įspręstos minėtos šios programos problemos. Ir kad nebūtų padaryta žala mūsų reputacijai. Manau, kad ES institucijų tarnautojai turėtų atsargiau rinkti žodžius, kai skelbia tokias prastas žinias. būtų tikrai nepro, neprodinga, neprodinga abejoti tuo, kad Erasmuso vardu pavadintos stipendijos yra nereikalingos. Dėkuoju, toliau kalbėtojai savo vardu, ponas Skūrė. Ačiū, ponė pirminkė. Diskusija prieš tai buvo apie 20-asias bendrosios rinkos metinės. Tai yra vienas e, svarbiausių ES ramščių. Be bendrosios e, rinkos, rinkos nebūtų ir ES. Tas pats ir Erasmas. Be Erasmo jaunimas iš viso nesuprastų, kur ta Europos vienybė. Ši programa yra dar svarbesnė negu bendroji rinka. Nors bendroji rinka teikia e, ekonominių pranašumų verslui, ši programa jaunimui leidžia atrasti kitas šalis, mokytis su jaunimu kalbančiu kitomis šalimis, kitomis kalbomis. Tai padeda stiprinti tapatybę ir vienybę. Ši programa atsirado ne dėl sutarčių ar biurokratijos, bet dėl apčiopiamos patirties kasdien. Be Erasmus bendroji rinka gali atrodyti visiškai kitaip. Tai todėl silpninami Erasmus programą mes silpname e, ir Europos Sąjungą. Diskusija savalaikė. Erasmus programai kyla pavojus. Todėl aš dėkoju komisarui už jo atsidavimą, sprendžiant šią problemą, reikia rasti lėšų, jas išmokėti valstybėms narėms, o ateitis turi pasiremti tais, kurie ateityje, ne, kurie gali pasinaudoti šią programą šiandien ir pasisemti patirties. Linkiu sėkmės taryboje ir tikiuosi, kad e, sulauksime pozityvių e, žinių. Ačiū toliau, ponė Nevedalova. Ačiū. Pastaruoju metu girdėjome e, įvairių gandų apie tai, kad Erasmus programa baigiama, Reikia greitai patikinti piliečius, kad Europos parlamentas ir kitos institucijos dirba ir tas darbas dėl ES biudžeto ateities sėkmingo, sėkmingam projektui, e, tokiam kaip Erasmus programa, neskels pavojaus. Daugelis valstybių nori, nori mažinti biudžetą, tačiau jeigu mes norime, kad Erasmus programa būtų tinkamai finansuojama, turime būti pasirengę investuoti į švietimą, į kvalifikacijos keitimą. Turi ši situacija nepasikartoti, tai yra patikimumo, institucijų patikimumo klausimas, o sprendimas parodys Europos požiūrį į švietimą ir judumą. Aš reikalauju, kad taryba bendradarautų su parlamentu ir e, komisiją ir užtikrintų, kad e, Erasmus programa būtų išgelbėta. Dėkuoju toliau, ponia Benave Batu. Dėkuoju, kaip ir sakė kolegos, ES įvaizdis yra geras didelė dalimi dėl Erasmus programos ir tai, apie ką kalbame šiandien, gali padaryti mūsų reputaciją dėlę žalą. Tai bus pavojinga, ypač dabar, kai piliečiai yra susirūpinę apskritai dėl to, ar Europos projektas yra reikalingas. Turime daryti viską, kad mūsų veiks, savo veiksmės prisidėtume prie geresnio, geresnio ES įvaizdžio ir kad išvengtume priemonių, kurios gali turėti dramatiškų pasiekmių mūsų piliečiams. Pone komisarė, vis minėjote, jog 2012 metais ir, ir po jų bus susidurtas rimtomis finansinėmis problemomis, tačiau mes nežinome, kaip tas problemas reikės dar spręsti. Ir mes norėtume jūsų paklausti, e, ar jūs iš tikrųjų ketinate nesilaikyti prisimtų įsipareigojimų ir nemokėti pateiktų sąskaitų. Erasmusas yra švietimo programa, bet tai yra ir sanglaudai skirta programa. Aš manau, kad mums reikia reikalauti, jog ES biudžetas būtų formuojamas iš nuosavų išteklių tam, kad mes nebepriklausytume nuo chaotiškų valstybių narių sprendimų. Erasmus programa turi savo apribojimų, tačiau tai yra programa skirta mūsų piliečiams, ypač jaunimui. Ir tai yra priemonė, kuri padeda mums kurti bendrą, suvienytą Europą, o ne konkurencingą Europą, kurioje kiekvienas kovotų už save. Jei Europo iš tikrųjų rūpi piliečių interesai, mes negalime kalbėti apie apribojimus, apie lėšų sumažinimus šioje programoje, bet turime kalbėti apie tai, kaip mes visi kartu galėtume sutekti savo jėgas tam, kad, tam, kad e, Erasmus programa galėtų naudotis ne, kur kas daugiau e, studentų nei 3-4 procentai, kurie ją naudojasi dabar. Šiomis labai sudėtingomis sąlygomis mes turėtume ieškoti išeities ir ieškoti tokių priemonių, kurios leistų mūsų studentams tinkamai pasiruošti savo ateičiai. Jei mes norime, kad Europa įveiktų krizę, mes turime iš esmės stiprinti švietimą, turime daugiau tyrimų vykdyti. Ir turime ne tik gelbėti Erasmus programą, bet ir turime daryti viską, kad ji būtų stiprinama ir kad ji atslieptų į ateities iššūkius. Be to turime taip pat stiprinti ir programas skirtas e, profesiniam e, e, mokymui, kuriuo galėtų naudotis visi dirbantieji Europoje. Gėcijų. Dėkoju, kolega Borgėtijo, prašom programa Erasmus turi būti ginama, be jokio abejonių. Tai yra mūsų jaunimo ateitis. Nereikia, kad šiai programai kokie nors biurokratai keltų grėsmę. Reikia daryti viską, kad biurokratijos būtų mažiau, kad jie labiau užsimtų finansų rinkomis. O Erasmus programa, kaip žinia, leidžia jaunimui mokytis, keliauti, tai leidžia lengviau atsikvėpti jaunų žmonių šeimoms, nes jie po to gali lengviau susirasti darbo. E, jaunimas turi turėti galimybę dirbti kultūros asociacijose, bibliotekos ir taip toliau ir panašiai. E, subsidiarumo principo remiantis gali veikti vairios asociacijos mūsų aptariamoje srityje. Būtina, kad būtų atsižvelgiama įvairius siūlymus susijusius su jaunimu. Erasmus yra labai svarbi pro, e, programa. Mes esame labiau eurokritikai, tačiau mes giname tą programą dažniau, daug stipriau negu tie, kurie save vadina euroentuziastais. Taigi nebūtina greuti jaunimo ateities, greunant šią programą. Dėkoju. Gerbiamoji ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėlyje kolegos, kaip Doris Pak jau pasakė, mes turime išreikšti savo susirūpinimą, kad e, dėl taupimo neteisingose vietose buvo e, tikrai e, gerokai padarytas sudėtinga situacija būtent švietimo srityje, tai, kuomet švietimas yra visuomet pats stipriausias ginklas kovojant su nedarbu ir didinant Europos konkurencingumą. Europos sėkmingos politikos esmė, kaip kolegė sakė, yra tokia pat svarbi kaip ir vidaus rinkos kūrimas ir panašus dalykai. Todėl yra nepriimtina e, tai, kad mes karpome čia lėšas ir neturėtume, tai neturėtų kartotis. Ir būtų gerai, jeigu komisija e, iš išklausius spalio 15 dienos pasisakymą žiniasklaidoje, kuomet buvo e, pasakyta, jog e, Erasmus programos finansavimas negaran, negali būti garantuotas e, darytų spaudimą tarybai, kuri turėtų pakeisti nuomonę šio klausimu. Aš apeliuoju į tarybos sąžinę, kad mes turime užtikrinti, kad mūsų programa, švietimo programa toliau būtų nuosekliai vykdoma. Rubial, Pone Gatėsebal Rubial, dėkoju, pone pirmininkė. E, pone Levandovski, gerbiamas Gerbiu tarybos atstovai, plenarinėme posėdėje prieš kurį laiką kalbėjome apie 2013 metų biudžetą. Be kita ko, aš tuomet kalbėjau apie problemas, kurios gali iškilti problemų mokėjimų srityje, jeigu taryba neprims komisijos siūlymų ir parlamentų svarstymų rezultatų. Ir štai šiandien susidurėme su ta problema. Mes kalbame ne tik apie tai, kas vyks 13 metais, bet kalbame apie tai, kas vyksta jau dabar. Mes reiškėme savo susirūpinimą. Tiesa yra štai kokia. Pernai mes nepriemėme, tiksliau jūs nepriemėte tarybos ir parlamento siūlymo ir štai šiemet, jeigu sprendimų nebus rasta, jis keletas programų, skaitant Erasmus, gali patirti sunkumų. Ponas Mavrojanis sako, kad taip nevyks, kad nebus jokių mokėjimo problemų. Na, mums nuolatos buvo tai kartojama. Tiesiog nebetikime tuo, kas buvo pasakyta. Sakoma, kad pinigų buvo numatyta pakankamai, kad problemų nebus, o šiemet komisija turėjo pateikti uh, vertinimo biudžetą, kuris siekia 9 milijardus eurų. Uh, Manau, kad pavojų dar tebelieka ir kad dar galima problemas išspręsti. Užtenka pritarti parlamento ir komisijos siūlymui, kad nepasikartotų šį istoriją. Dėkoju. Kolega Nitras, minutė ir su pusė. E, Šanovni paistvo, v okresie, kiedy w każdym... Ponios ir ponai, tokiu metu, kai visos es vyriausybės e, akcentuoja jaunimo nedarbo problemą, spręsti tas um, profesinės jaunimo e, problemas yra labai svarbu. Yra daug informacijos apie tai, kad Erasmus programai e, iškilo grėsmė ir tarybos e, čia atsakomybės rytis čia yra labai um, di didelė. Aišku, mes uh, gali, gali, būt, gali pasirodyti, kad mes sprendžiame čia tik savo problemas ir nekreipiame dėmesio į piliečius. Uh, bet turėtumėm būtinai jiems skirti dėmesio ir ne tik krizės akivaizdoje, bet ir apskritai ES tokia idėja, piliečiams reikia Europos. Todėl ir mums patiems, aišku, reikia tos, era, tos Erasmus programoms, mums reikia piliečių, bet atvirkščiai nebūtinai tas ryšys yra aiškus visiems, nebūtinai piliečiai mano, kad jiems mūsų reikia. Taigi ir komisijos nariu Levandovskijui patarčiau įsiklausyti į piliečių e, balsą Antrai programa tiesiog apmirs visiškoje tyloje ir niekas apie tai nekalbės. Dabar yra tokia situacija, kai taryba ir komisija privalo kalbėti vienu balsu ir spręsti pagaliau susidariusias problemas. Ir man labai džiugu, kad parlamentas yra pareiškęs savo vieningą poziciją šiuo klausimu. Dar šiek tiek informacijos jums, taip pat ES E, valstybėms narėms ir jų vyriausybėms. Turime 99 metų direktyvą 665, kur yra numatytos sąlygos, pagal kurias turėtų būti įdarbinami darbuotojai Europos Sąjungoje. Ir ten taip pat yra numatyta ir minimali temperatūra darbo vietoje. Aš nesu tikras, ar šioje salėje yra tinkama temperatūra. Ir kalbu netgi ne apie politinę atmosferą, o tiesiog apie e, fizinę, fizinės darbo sąlygas. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Θέλω να σας ενημερώσω ότι Norėčiau pasakyti, kad daugiau negu 20 kolegų norėtų kalbėti, dėja negalėsiu steikti žodžio visiems, kadangi 12 valandą turime balsuoti. Todėl norėčiau pakviesti kolegas, kurie jau kalbėjo diskusijų metu, suteikti prioritetą savo kolegoms, kurie dar pasisakyti galimybės neturėjo. Pone Angelirį, pirmiausia, prašom. Ehm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jaunimas neturėtų būti tie žmonės, kurie moka už krizę. Na, krizė krečia visą Europą, taip, būtina vengti švaistimo. E, vienas iš tų pavyzdžių, kaip pinigai švaistomi, yra dvi parlamento būstinės. Galiausiai e, finansuoti reikėtų tuos projektus, kurie veikia geriausia. Ir pirmiausia, tai turėtų būti Erasmus, nes tai yra tas projektas, kuris suteikia galimybės milijonams jaunų europiečių mokytis, keliauti, tai, su, tai bus teikta galimybė tiems, kurie neturi daug lėšų. Uh, jie turėjo galimybę mokytis įgyti profesiją. Visa tai buvo skirta tam, kad jie, tai jauni žmonės, galėtų lengviau patekti į uh, tam tikrą profesijos rytį, kad galėtų rasti darbą. Na, situacija dabar nepavydėtina, vienas iš keturių jaunų žmonių nedirba. Mes nuolatos apie tai kalbame čia Europos parlamente. Jaunimas, žvelgiantis į mus, sekant į šias diskusijas šiandien, turėtų ko gero mus išgirsti sakant, kad Erasmuso niekas nelies. Turime padaryti viską, kad tas tikslas būtų išlaikytas. Dėkoju. Kolega Papa Nikolau, prašom. Dėkoju, pane pirmininkė. Visi žinome, kad Erasmus yra viena iš sėkmingiausių ES programų. Tai yra ta programa, kurią žmonės suvokia kaip Europos, kaip Europos Sąjunga, kaip jos kūrimą. Na, už šiandien kyla klausimas, ar nekyla šiai programai pavojus. Tad mes dar kartą keliame šį klausimą. Esame jau tą darę, e, kalbant apie Šengeno erdvę. Vyksta nepriimtini dalykai. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolegos. Norėčiau pakviesti visus jaunus žmonės, studentus Europoje visose 33 valstybėse, kurias apima mūsų programa, kad galėtų ir toliau jie teikti savo pageidavimus ir įsitikinti, kad viskas vyks taip, kaip reikia. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems dėstytojams, visiems šios programos dalyviams E, žmonėms, kurie asmeniškai aukoja savo laiką ir pastangas, e, darydami viską, kad viskas įvyktų sklandžiai. Na, finansavimo šiai programai dabar jau nepakanka. Vyriausybės klysta. Būtent dėl to čia Europos parlamente ir komisijoje turime parodyti, kad e, yra akivaizdžių įrodymų dėl tos programos efektyvumo ir jų nuveikti nevalia. Na ir dabar Mes negalime sakyti, kad problemos krečia tik Erasmus, ar jų tik tai neturi pati Europos Sąjunga. Ačiū, ponė Papa Nikolau, Silvija Kosta. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbėmieji e, pirmininkaujančio Kipro atstovai. E, Labai apgailestauti tenka dėl to, kad e, švenčia 25 metų Erasmus programos egzistavimą, mums reikia kalbėti apie tokius nemalonius dalykus ir apie tai, kad e, e, kaip, kaip apkarpame lėšas ir kaip sumažiname galimybės mūsų jauniems žmonėms. Anksčiau studentai turėjo galimybės mokytis ir keliauti, studijuoti kitose valstybėse. Tačiau dabar e, kilus kriziai e, yra taupama, taupama netoje vietoje. Turime suvokti, kad, e, pažiūrėjau, mokymosi visą gyvenimą programa pastaruosius septynetą metų apėmė tik tai 0,7 procento viso ES biudžeto, tad būtų šizofreniška manyti, jog e, negalime ir toliau vykdyti tų finansinių įsipareigojimų. Aš norėčiau kreiptis į pirmininkaujančią valstybę, kad jie atsižvelgtų į tai, ko reikalavo komisija ir parlamentas taip pat turi aiškiai parodyti, kad e, mes čia nenusileisime. Dėkoju. Programul Erasmus este... Kolegė Tikau, dėkoju. Erasmus programa yra ES savotiškas simbolis kai buvo įdėktas laisvas asmenų ir prekių judėjimas, Erasmus e, programa buvo viena iš didžiausių ES sėkmių. Būtent dėl to mes Europos parlamente remiame e, didesnę paramą e, Erasmus programai 14-20 metais kad būtų galima pagerinti mūsų piliečių švietimo lygį ir kad būtų galima sėkmingai kovoti su jaunimo nedarbu, kuris krečia daugelį valstybių narių. Erasmus yra glaudžiai susijusi su ES ateitimi, tad reikalavome, kad biudžetas šiai programai artimiausių finansinių programavimo laikotarpių būtų padidintas. Taip pat mes prašome, kad tarp bendrųjų tikslų būtų įtraukta e, programa asmenims turintiems daugiau negu 35 metus, kurie galėtų pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. Mes taip pat norėtume, kad būtų užtikrinta galimybė e, laisvai judėti e, jauniems e, verslininkams, darbo vietų kuriejams. Ir visą tai galėtų apimti Erasmus programa. Tai galėtų būti glaudžiai su jūsų pramonės programa. Dėkoju. Kiitoksia, arvoisa puhemies Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos ateitis e, priklauso nuo mūsų jaunimo ir nuo vaikų. Tie, kurie mm, pasisako prieš Europos e, bendradarbiavimą, tai yra e, bendradarbiavimą Europos mastu, ir e, kalba apie tai, kad Erasmus programos neužteks siekiant pažango šioje srityje, e, yra ko gero teisūs, kadangi mums reikia e, naujų darbo vietų, naujų darbuotojų ir Iki šiol Erasmus programa šioje srityje veikia labai sėkmingai. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia investicijų į švietimą. Ir jeigu karpysime lėšas šioje srityje, tai be abejo kels didžiulį susirūpinimą ir nebus gerai. Kipras, ko gero, kaip ir meninkauti valstybė, nenorėtų e, palikti tokio neigiamo e, pėtsako po savo darbo ir aš e, noriu pasakyti ponui komisarui, kad Kipras taip pat čia prisima tam tikrą atsakomybę. Gracias, prezidenta. Con la beca Erasmus 3 millones de... Kolegė Miranda, dėkoju, panė pirmininkė. 13 milijonų studentų e, turėjo galimybę pasinaudoti Erasmus e, programa, jie galėjo kartu mokytis gyventi, tai padėjo ugdyti kalbinius jų įgūdžius, tai padėjo plėsti jų profesinį horizontą. Mes, jaunesnėje Europos parlamento nariai, irgi turime galimybę šią programą naudotis. Erasmuso dėka žmonės, jauni žmonės, kurie neturėjo per daug pinigų, įgyjo galimybę keliauti į užsienį mokytis. Anksčiau tai buvo tik turtingų žmonių vaikams suteikiama privilegija. E, nes Erasmuso dėka buvo galima mokėti jauniems žmonėms stipendijas, jie galėjo laisviau keliauti. Kiek uh,

Mes visi žinome aiškiai vieną dalyką - jaunimo nedarbas padvigubėjo. Palyginti su ankstesnių kartų jaunimu. Ir dėl to turime skirti daugiau dėmesio profesinio mokymo, švietimo programoms, kad jaunimas turėtų daugiau perspektyvų. Taip pat visi žinome, kad taryba savo įsipareigojimus privalo vykdyti Erasmus kontekste. Todėl negalime toleruoti to, kad taryba tiesiog ima ir pasako, jog nemokėsime tų, e, jog nemokės tų sumų. Taryba privalo tai padaryti. Taryba turi būti patikima partnerė ir dėl to norėtumėm, kad ši bendrijos priemonė, tokia svarbi priemonė, galvojant apie Europos projekto tolesnę tasą, būtų ir toliau vykdoma. Būtinai privalu vykdyti savo įsipareigojimus, nėra kito kelio. Kolega Paliedėlį, ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti šios dienos diskusijose. 25 metus ši programa veikia ir įrodė savo efektyvumą, tad mes šiandien diskutuojame, ar reikia tą programą tęsti ar ne. Aš manau, kad tos programos, kurios buvo sėkmingiausios ES, turi būti tęsiamos. E, na, reikėtų, kad valstybės narės paremtų tokio pobūdžio problemas, paremdamas to pačiu ES ateities kūrimą. Džiaugiuosi tuo, kad dauguma šio parlamento narių labai e, šiltai remia šios programos ateitį ir jos finansavimą. Tad turime tinkamai atsižvelgti būsimojo biudžeto formavimo metu šios programos poreikius. Dėkui. Ramstov. Ačiū, dabar Ramstov. Děkuji, paní předsedající. Já mám pouze. Ačiū. Eh, Norėčiau tik užduoti labai paprastą klausimą, kuris yra susijęs su dar praėjusiame šimtmetyje, devintame dešimtmetyje mano darbo metu atlikta analizė. Tuomet e, buvo labai nemaža dalis mūsų ūkio pastumėta būtent dėl padarytų atradimų mokslo srityje. Ir dabar labai keista, kad komisija ketina mažinti išlaidas mokslinių tyrimų sričiai, kadangi tai yra pati didžiausia mūsų viltis, bandant spręsti iššūkius. Taigi klausimas komisijai, kodėl mes e, neįvertiname šio ES augimo potencialo dalyje. Ačiū dabar Garyga Poledo. Ačiū, ponė pirmininkė. Erasmus programa yra aiškus įrodymas, kokioje sudėtingoje padėtyje dabar yra ES biudžetas. Daugiametė sėkmė ir įvairiausius pareiškimai vadovų sustikimuose e, buvo e, grindžiami vis didesnių lėšų šiai programai karpimu. Ponas Levandovskis labai puikiai e, išdėstė, kaip atrodo dabartinis biudžetas ir kaip, kokios lėšos gali būti skiriamos Erasmus programai. Tačiau mes turime suvokti, kad ir, ir turime 130 milijardų eurų ir bent minimalių įsipareigojimų turėtume laikytis, e, kad e, tokia programa išsaugotų savo testinumą. Ponas Lemasur yra pati, e, e, pasisakęs spaudos, pateikęs spaudos pranešimą ir kalbėdamas apie finansinius dalykus, jisai pabrėžė, kad Erasmus programa nėra viena problema, tai yra viena iš daugelio biudžetinių problemų. Ponius ir ponai, gerbiamas komisijos nariai. Labai glaustai, mes juk kalbame apie pasitikėjimo didinimą. 2,5 milijono dalyvių yra Erasmus programoje. Jie žvelgia į mus, bando įvertinti, ar, ar sukursime jiems daugiau galimybių, ar sukursime daugiau integracijos. Ir iš tiesų, Erasmus yra ta programa, kuri padeda gerinti jaunimo e, kvalifikaciją. Todėl turėtumėm ir toliau laikyti suspaustus kumščius už tai, kad ir ateityje jaunimas e, galės tą programą naudotis. Žinau, kad esate sporto aistruolis ir štai turiu simboliškus marškinėlius. E, po e, vakar vykusių varžybų galėčiau pasakyti, kad norėčiau, jog jūs būtumėte, ponė komisijos narė Levandovski, pats efektyviausias žaidėjas žaidžiant prieš Real Madridą. Dabar Masip Idalgo. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei apskritai galime kalbėti apie ką nors tikrai teigiamo susijusio su ES, tuomet tai yra Erasmus programa. Mes jau prieš tai kalbėjome, e, kad tai, kas pilie, tiesiogiai su piliečiais susiję, ka, su kuo jie gali tapatintis, e, ir yra Erasmus programa. Mano kolegė jau kalbėjo apie tai ir apeliavo jūsų sąžinę, kad nekarpytumėte lėšų Erasmus programai. Dėkoju, kad pasisakėte taip trumpai. Norėčiau priminti kolegoms, kurie neturėjo galimybės kalbėti, kad jie gali pateikti savo deklaracijas raštu, jos, jos turi nebūti neilgesnis kaip 200 žodžių, jos bus pridėtos prie diskusijos protokolo. O dabar <clears throat> norėčiau suteikti žodį komisarui Levantovskijui. Madam President, kol... Pone pirmininkė, kolegos, aš manau, kad laikas prisimti tam tikrus įsipareigojimus, kad būtų išgelbėta Erasmus programa. Tai iš tikrųjų yra tas laikas, kai reikia skambinti pavojaus varpais. Dėkui visiems, kad dalyvaujate posėdėje, už tai, ką pasakėte. Na, puiku, kad iškirtau tos linkėjimus sėkmingai mušti įvarčius prieš Madrido realą. Ir tai ta diskusija yra irgi proga aptarti, kas slypi už skaičių. Kartais yra būtina pasižiūrėti, kas lepia biudžeto skaičiai, nes juk labai lengva yra popieriuje nubraukti tam tikrus skaičius, tam tikras sumas, bet jeigu jūs įsivaizduosite, kad tie skaičiai yra susijęs su konkrečiai žmonėmis, su studentais, tai pamatysite, kad viskas netai paprasta, nes žmonės praras pinigus, praras galimybę mokytis. Žmonėms jiems reikia būtinai tam tikrų lėšų, tai programai reikia lėšų dėl kredito krizės ir taip toliau. Erasmus programa prasidėjo nuo 18 milijonų eurų, gal 88 metais ir, dab, ir dabar. Daugiau negu 4000 institucijų 33 šalyse turėjo galimybę pasinaudoti Erasmus programa, universitetai buvo įtraukti į šią programą. Visą tai jauniems žmonėms, jaunai kartai rodo, koks naudingas dalykas yra ES. O dabar kaip niekada reikia parodyti, kodėl mūsų institucijos yra reikalingos, kuo jos naudingos. Aš jau sakiau, kad jūs galite būti tikri, kaip sakė galbūt ir kolega Mavrojanis. Aš darysiu visą, kad šiais metais studentai, kurie uh, naudojasi programa šiais metais, ne, jie problemų, ne, ne, jiems problemų neiškils, kitais metais taip pat. Ir pavojus kyla dėl kitų dalykų, jeigu mes 2014 metais turėsime tiek pinigų, kad turėjome padengti 12 metų poreikiams, tai tuomet atsiras netikrumo. Ir tai apims daugiau tuos studentus, kurie E, labiau yra iš nepasiturinčių šeimų. Visoje Europoje. Taigi sprendimas mums yra reikalingas, mums reikalinga, kad jūs prisimtumėt savo įsipareigojimus čia. Nepamirškite, kad e, Erasmus padeda išspręsti daug problemų susijusių su e, švietimu. Yra programa Marie Curie, kuri yra skirta jauniems mokslininkams. Tai programai taip pat gali kilti pavojus. Šimtas milijonų eurų skirta jai šiems metams. Na, manyčiau, dabar mes pradėjome e, mūšį dėl naujo biudžeto, kuris laikotarpį iki 20 metų. Na, iš tikrųjų, mokslo tyrimo programos neturi nukentėti nuo biudžeto kartimo, nes tai, jas, jos yra geriausiai veikiančios. Ir aš manau, kad dabar svarbiausia yra štai kas e, suteikti studentams garantijas, užtikrinti juos, kad e, jiems artimiausių metų problemų dėl Erasmus programos finansavimo šių nekils. Ačiū komisijos nariui Levandovskijui, ačiū už jūsų pasiryžimą toliau dirbti ir dabar žodis teikiamas tarybos vardu pasisakyti ponui Mavrojaniui. Quietly, Prašome visus salėje laikytis ramiau. Minister. Agapiti, kiria proedre, honorable members, thank you. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėkoju Jums už ką tik įvykusią diskusiją. Mes e, be abejo ir toliau e, laikysimės tų pasiūlymų, kuriuos e, pateikė kolega, kurio jau matau nėra salėje. Aš be abejo viską perduosiu tarybos narėms, vyriausybėms es valstybių narių ir galiu patikinti Jūs, kad studentų judumas ir Erasmus programa ir mums atrodo esančios e, pagrindinėmis, svarbiausiomis programomis jaunimui ateičiai. Pirmininkė, mėly kolegos, prašytume dar kartą laikytis tylos, šiek tiek pagarbos e, kalbėtojai bei taip pat kitiems kolegoms. I, I that... Taigi, sakiau, jog sutinkame su tą mintimi, jog studentų judumas ir Erasmus programa jaunoms kartoms, jaunimo kartai yra dalis mūsų ateities vizijos. Ir tai yra svarbi būsimos Europos dalis. Jeigu kalbėsime apie 2012 metams numatytus mokėjimo asignavimus, mes, kaip jau minėta, Taip pat stengsimės kiek įmanoma greičiau išnagrinėti šeštąjį taisomą įsiūlomą komisijos biudžetą tam, kad būtų numatytos reikiamos lėšos dabartinėme biudžete visoms aktualioms programoms susijusioms su gyven, mokymusi visą gyvenimą. Erasmusas, Marie Curie ir kitos tai bus. Leiskite patikinti Jūs, kad darysime viską, kas yra mūsų galioje, kad išvengtume tos situacijos, e, kuri jums kelia nerima, kuomet negalėsime vykdyti savo prisimtų įsipareigojimų ir kad e, galbūt tuomet iškils reali grėsmė Erasmus programai. Nuo 2013 metų Europos e, parlamentas ir, ir taryba jau pradės diskusijas dėl biudžeto būsimo ir be abejo į biudžeto klausimus visuomet taip pat pateks ir mokymosi visą gyvenimo programa. Darėsimės, kad 2013-2020 metais biudžeto programoje daugiametėje būtų numatytos reikiamos lėšos, be abejo dėl to dar vis deramas ir negalime konkrečiai kalbėti apie rezultatus, tačiau man susidaro toks įspūdis, kad tikrai nekyla grėsmė Erasmus programai. Mes nei vienas nenorime leisti tam nutikti, nenorime, kad Erasmus programa žlugtų. Dėkoju visiems.